ūkininkams. Pirmininkas, ačiū pranešėjui. Kolegos, užbaigėme šio klausimo svarstymą ir balsuosime dėl jo rytoj pusę, dvyl... pusę pirmos. Toliau pagal darbo atvarkė vyks bendrosios diskusijos dėl suderinimo su Lisabonos sutartimi. Žemės ūkio komiteto pirmininkas ponas Paulo De Castro kalbės penkias minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Lisabono sutartimi yra pakeičiama senojų komitologijos procedūra, kuri yra pakeičiama dviejų pakopų sistema, yra numatyti deleguotieji e, teisės aktai, o taip pat ir įgyvendinimo teisės e, aktai. Labai svarbu, kad būtų taikoma dabartinė teisė, Mes pradėjome darbą nuo trijų svarbiausių reglamentų, kuriuos aptarsiu vienu metu, nes tai yra reglamentai skirti tiesioginėms išmokoms, kaimo plėtrai ir bendram e, rinkų organizavimui. Atrodo, kad komisijos pasiūlymai yra subalansuoti. Agri komiteto pakeitimai yra nedideli. Kalbant apie tiesioginės išmokas, reikia pasakyti, kad deleguoti į teisės aktai bus taikomi, kai bus taik, keičiamas mm, pagrindinis reglamentas ir tai bus nesminiai pokyčiai arba jeigu bus tikimasi neigiamų pokyčių ūkininkams. Pagal sutartį bendro žemės ūkio politikos finansavimui yra numatyta tai, kad finansavimas negali būti skiriamas neįtraukiant parlamento. Jeigu nepakeisime 11 straipsnio, tai reikš, kad taryba veiks komisijos siūlymu. Bet tai būtų nesažiningas tarybos įgaliojimų vykdymas. Labai svarbu, kad komisija numatė atitinkamą nuostatų pasiskirstimą, kurios, nuostatos, kurios yra įtvirtinamos per deleguotojų teisės aktų procedūrą. Kokie yra techniniai elementai? Jie numato, tai yra, daugiau laisvės yra numatoma e, valstybėms narėms, kai mes kalbame 30, apie 34 straipsnį, turime turėti galvoje, kad komisijos pasiūlymų taryba imasi atitinkamų priemonių numatant kainas, pagalbą pagalba. Taip pat yra numatoma išimtis pagal to paties straipsnio antrąją pastraipą, kai yra kalbama apie įprastinę teisės aktų tvirtinimo procedūrą BŽUP kontekste. Todėl 34 straipsnio trečioji dalis turi būti taikoma labai ribotai. Tai yra, kai kalbama apie nuostatas, kurios nėra priskirtinos esminėms politinėms. Um, sprendimams, kurie yra priimami pagal 34 straipsnio antrąją dalį. Mes galvojame, kad dėl 34 straipsnio trečiosios dalies komisijos pasiūlymas nėra pakankamai ribojančio pobūdžio. Kitas dalykas yra susijęs su eksporto gražinamosiomis išlai, išmokomis, kurios turi būti tvirtinamos e, bendrame sprendimų procese tarp parlamento ir tarybos. Kitas svarbus dalykas tai yra nuostatos tvirtinamos pagal įgalio, įgyvendinamuosius teisės aktus. Mes apie šios dalykus kalbėjome Žemės ūkio komitete, taip pat dėrėjome su komisija ir taryba, kad pasiektumėm sprendimo per pirmąjį uh, svarstymą. Labai svarbu, kad e, žemės ūkio politika būtų reformuojama kaip įmanoma greičiau, neapsunkinant reformų tarp instituciniais e, neišspręstais klausimais. Tad žinoma, mums teko nusileisti, bet nepaisydami to, e, atsižvelgdami į Lenkijos ir Danijos kaip ir minkančių šalių pastangas, mes sugebėjome pasiekti bendro sutarimo. Uh, Kompromisas reiškia, kad komisija turi veikti greitai, veiksmingai. Ir tai reiškia, kad parlamentas turi turėti galimybę pasinaudoti naujais įgaliojimais. Mes matome ypatingo dėlsimo iš tarybos pusės, nes deleguotus teisės aktus taryba pageidauja išbraukti. Ji norėtų e, deleguotus teisės aktus pakeisti gyvendinimo teisės aktais, o tai paliktų parlamentą už borto bet e, mes e, neatsisakysime įgaliojimų, kuriuos mums suteikia naujoji sutartis. O kitas dalykas, kuris apsunkino dėrybas, yra komisijos pozicija. Pirmiausiai pozicija buvo artima e, parlamento pozicijai, o po to komisija paliko parlamentą nuo šalyje ir labiau priartėjo prie tarybos pozicijos bet e, dabar matome, kad e, dar tik tai prasidės labai sunkios dėrybos dėl reformos. Mes e, balsavimo komitete pademonstravome, kad reikia dar intensyviau dėrėtis dėl bendro žemės ūkio politikos reformos mes įgyvendinsime savo įgaliojimus pagal Lisabonos sutartį ir taip pat sieksime, kad bendroji žemės ūkio politika būtų demokratiškesnė. Dėkuoju. Toliau <clears throat> kalbės ponas Giovanni Levyje, keturias minutės. Grazie, prezidente. Eh, signor kom... Ačiū, pirmininkė. Komisijos nari kolegos. Po Lisabono starties įsigaliojimo taip vadinamųjų horizontaliųjų e, nuostatų suderinimas su Lisabono sutartimi e, paremt tas e, įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų e, numatymų, tai yra įgaliojimų suteikimų komisijai. Deleguoti ir įgyvendinimo teisės aktai pagal 290 ir 291 straipsnius turi būti numatyti ir taip pat turi būti parengti tų teisės aktų kriterijai. Komitete pateikėme keletą pakeitimų dėl e, deleguotų įgaliojimų trukmės, taip pat deleguotų įgaliojimų trukmės pratesimo, remiantis bendru supratimo dokumentu, kuri e, patvirtino pirmininkų suėga 2011 kovo, kovo mėnesį taip pat susijusiu reglamentu, kuriame nu, išvardinti bendrieji principai, numa, pagal kuriuos valstybės narės taiko kontrolės mechanizmus ir pagal kuriuos suteikiamos galios komisijai. Dėl nesutarimo su taryba e, įgyvendinimo teisės aktus reikia pasitelkti tose situacijose, kuomet pagal sutartis tai yra tinkama. Parlamentas negali atsisakyti kontrolės opiais aspektais, pavyzdžiui, e, skaidrumas, taip pat naudos gavėjai. Mes manome, kad šis suderinimas grindžiamas naujais darbiniais santykiais tarp trijų, valsty, tarp trijų institucijų ir turėtų būti kiek įmanoma veiksmingesnis. Kalbant apie susietas galės, susietus įgaliojimus, mes norime būti kiek manoma veiksmingesni ir pasitarnauti žemės ūkio plėtrai. E, taryboje susidarius susidaranti dauguma gali pasipriešinti gyvendinimo ar deleguotėsims teisės aktams. Tačiau tai nėra pateisinama. Jeigu tokia situacija užsitęs, BŽUP reforma pasidarys beprasme. Turiu pasakyti, kad aš e, noriu pabrėžti, kad aš pasiūliau keletą patobulinimų pavyzdžiui, e, įsipareigojimų atsisakymas nacionalinių lygmenių, tačiau komis, nei komisija, nei taryba tam nepritarė. Ir vėlgi dėl šio klausimo dėrėsimės reformuojant BŽOP. Refo, BŽOP. Kadangi ne, nepasiekta bendro sutarimo dėl suderinimo klausimų, mes šį pasiūlymą teikiame balsavimui plenarnėme posėdė, nes norime, kad parlamentas užsitikrintų stipresnę dėrybinę poziciją. Ir šis pranešimas, kaip ir kiti, kuriuos svarstėme iki šiol, e, yra atveria esminės galimybės parlamentui. Pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą parlamentas aktyviai dalyvauja, e, numatant, kuriant naująją bendrą žemės ūkio politiką. Tai nebuvo paprastas tiesiog perkelimo procesas. Tai reiškia, kad kolegos dirbantis komitete apžvelgia, kaip e, pasiteisino, kaip veikia BŽUP priemonės ir jos tiesiog reikia modernizuoti pasirengiant reformoms. Norėčiau užbaigdamas dar kai ką paminėti. Per ilgus trišalius susitikti dialogus pasteb, pamatėme, kad e, na, daug nuveikti ir pasistumėti į priekį nepavyko. Tai tiesiog buvo laiko praradimas. Toliau trečias pranešėjas Martinas Hoislingas, keturias mintes suteikiamos jums prašom. Pirmininkė komisarė, brangus kolegos, kolegos, kaip ir ankstesnių pranešimų atveju, Taip pat kalbėdami ir apie ekologinį ūkininkavimą, mes einame e, prie pirmojo svarstymo, dėja įvyko trys tyrilogai ir padarėme tikrai nesminės pažangos, nors atmosfera buvo maloni, mm, bet dėja dėl esminių dalykų nepasiekėme sutarimo. Praėjusiais metais, birželio pirmąją dieną, Žemės ūkio komitete didžiąją daugumą mes patvirtinome pranešimą dėl tikslinimo, prasidėjo dėrybos dar pirmininkaujant Lenkijai ir buvo tęsiamos e, pirmininkaujant jau Danijai. Dėl dviejų dalykų nesusitarėme - dėl produktų ir dėl tam tikrų e, dėl tam, pro, produktų sudėtinių, dalyk, sud, sudėtinių dalių. Ir mes žinoma, kad nesirėmėme vien tik tai savo nuomonę, mes gavome ir Teisės reikalų komiteto nuomonę. Ir daugiausiai mes kalbame apie deleguotusius teisės aktus. Turiu galvoje 290 straipsnį, kuriame reglamentuojamas objektas. Ir šis straipsnis skiriamas deleguotiems teisės aktams. Nekalbama, kaip deleguojama ar kaip reglamentuojama, kalbama apie privalomumą teisės aktų e, visoje Europos Sąjungoje. Mes žinoma suprantame, tarybą. Suprantame, kad taryba nori įsitraukti į procesą ir mes tą nuolat dėrybų procese pabrėžėme. Mm, teikiame ir kompromisinius pasiūlymus, kurie jo teisinga linkme. Mes kalbėjome apie tai, jog reikia įtraukti nacionalinius ekspertus, teikiame pasiūlymus ir dėl to, kaip sudėtinės e, dalis gali būti įtrauktos į pagrindinius e, teisės aktus ir taip pat suvokiame, kad tai įmanoma padaryti, kadangi per dviejus metus buvo pateikti tik tai du pakeitimai. Tad aš norėčiau prisijungti prie kritikos, kurią išsakė kolega Santos. Komisija per trilogą pakeitė savo nuomonę deleguotojų aktų atžvilgių ir persirientavo prie įgyvendinimo aktų. Mes nesupratome tokio pokyčio, tai žinoma sukūrė tam tikros įtampos ir mes bent jau norėjome, kad mums būtų suteikta informacija apie pakeitimus. Mes turime teisę į deleguotusius teisės aktus. Mes norime tą teisę dar sįki patvirtinti. O taip pat norime patvirtinti, jog komisija turi e, pateikti praktiškai įgyvendinamus e, pasiūlymus ir tikimės, kad galėsime pradėti tolesnės dėrybas jau pirmininkaujant naujai valstybei nariai. Dėkoju. Ačiū. Išklausysime pranešėjų pasisakymų ir dabar žodis suteikiamas kolegai Kapelos Santos keturioms minutėms. Ačiū, pirmininkė. Man tekęs pranešimas yra susijęs su valstybių narių e, kontro, valstybėms narėms numatyta galimybė kontroliuoti Europos žemės ūkio garantijų fondą. E, ir finansavimą iš to fondo. Peržiūrėjome, kaip ta kontrolė sude, turėtų būti suderinama su naujomis Lisabono starties nuostatomis. Kalbant apie procedų pagal tarybos reglamentą numes 485. Reik, turėtų, turėtų, turėtų būti įmanoma laikytis komisijos pasiūlytų principų. Visos institucijos turėtų jų laikytis. Tačiau parlamentas savo poziciją patvirtins rystojaus balsavime. Mes norime kad kiek įmanoma platesnė dauguma parlamentas patvirtinti savo kaip vienos iš įstatymų e, kūrimo institucijos e, vaidmenį ir norime, kad komisija Lisabonos sutartį interpretuotų labai e, griežtai ir laikytųsi, e, paisytų parlamentui numatytų prerogatyvų reformuojant bendrą žemės ūkio politiką. Nuo komitologijos sistemos perinant prie, man, periname prie, prie mano galva gero dalyko, atskiriame techninius aspektus, atskiriame de, deleguotus ir įgyvendinimo teisės aktus. Nu, išlieka galioti institucijų institucinė procedūra. Tai reiškia, kad komisija ir toliau pagelbės e, specializuoti į komitetą įgyvendinimo etape. Žinoma, jūs turėsite konsultuoti su valstybių narių ekspertais, net ir, naudo, net, net ir naudositės deleguotųjų aktų procedūrą. Reikia suskirsti. Reikia numatyti, kas bus tie deleguotojai teisės aktai ir numatyti saistančias nuostatas e, deleguotiesiems ir įgyvendinimo teisės aktams. Manau, kad reikia griežtai dirbtis laikantis Lisabonos sutarties e, <clears throat> dvasios ir jos turinio. Ir parlamentas tikrai griežtai reikalaus, kad to, tai, tai ir būtų. Mes nesiūlome atimti dar daugiau įgaliojimų iš valstybių narių. Mes tiesiog norime, kad bū, galiotų veiksminga sprendimų promimo procedūra, kurie atitiktų naujas parlamentui kaip įstatymų leidėjų suteiktas prerogatyvas. Dėkui, ponia Kapulos Santos. Dabar žodis komisarui. Ačiū. Pirmininkė. Dėkoju, kad jūs suteikėte man galimybę dar kartą padėkoti e, Europos parlamentui ir visiems pranešėjams už jau atliktą darbą. Pastangos mums leidžia e, tęsti darbus dėl e, suderinimo su tartimi. E, atsižvelgti į Lisabono staties nuosas, kaip žinome, šie klausimai yra labai e, techniš, techniško požiūrio, apie tai kalbėjo pranešėjai. Juridinė prasme jie labai sudėtingi, bet taip pat tai yra ir politinės didelės svarbos e, jautrus labai klausimas, ne tik parlamentui, bet ir visoms procese dalyvaujančioms institucijoms, toms, kurios e, gyvenda bendrąją žemės ūkio politiką. Ir ši diskusija yra labai svarbi E, ponas De Castro sakė, e, diskusijos jau prasidėjo pirmininkaujant Vengrijai, paskui tęsiasi e, beveik metus. Mes buvome vienu metu labai arti susitarimo, tačiau nepavyko mums iki galo susitarti. 2011 metų gruodžio 10 pirmininkaujant Lenkijai per trišalės diskusijas nepavyko iki galo susitarti. E, kalbama apie keturis pagrindinius e, reglamentus e, žemės ūkio politikos sityje, nutarta atskirai atlikti suderinimo darbą dėl šių reglamentų. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad uh, Aš esu pasirengęs ginti Europos parlamento prerogatyvas, kurios numatytos e, Lisabono sutartyje. Taip pat e, mes turime užtikrinti, kad tarp tarybos ir parlamento vienodai būtų uh, paskirstytos galios. Aš norėčiau pabrėžti, kad kiekvieną kartą, kai juridiškai įmanoma, aš norėčiau, kad abi institucijos suvaidintų savo vaidmenį dėl deleguotojų aktų. Ir e, jeigu mes e, griežtai žiūrėsime į sutarties 43 straipsnio 3 dalį, apie tai kalbėjo ponas De Castro, e, mes turime E, galvoti apie e, parlamento vaidmenį. E, taip pat tiek, reikia prisiminti, kad tiek taryba, tiek parlamentas atsakingų už finansų drausmę. Ir dėl tokių dalykų kaip nuolatinės ganyklos aš vis tik tai pasisakyčiau už deleguotosius aktus. Dėl sankcijų reikėtų detaliai E, išanalizuoti komisijos veiksmus. Taip pat reikia pasakyti, kad e, mes matome, jog e, Europos parlamentas turės tvirtesnį vaidmenį, bet ne visuomet tam pritarė tarybai. Reikėtų rasti kompromisą šioje srityje. Tačiau, kalbant bendrai, kompromisų paketas dėl kiekvieno priderinimo mm, akto yra susijęs su parlamento prerogatyvomis. Ir taip pat tai turės e, poveikio esminėms diskusijoms dėl bendrosios žemės ūkio politikos, kuri yra labai svarbi mums visiems. Ir aš e, matau, kad parlamentas e, žengia teisingą linkmę. E, dėl e, ekologinės žemdirbystės. E, tai yra jautrus klausimas, apie tai kalbėjo ponas Hauslingas. Reikia galvoti, kaip mes, kokias lėšas galime panaudoti, kokią procedūrą galime taikyti ir kokias medžiagas galime naudoti ekologiškoje žemdirbystėje. Ir, Todėl jūs nebūsite atskirti nuo teisėguros proceso šioje srityje apibrėžiant, apibrėžiant medžiagas, kurias galima naudoti ekologinėje žemdirbystėje. Dar norėčiau, e, pas, kad būtų atkreiptas dėmesys į patį reglamentą dėl ekologinės e, žemdirbystės. Reikia suprasti, kad daug kas iš jūsų norėtų, kad e, būtų kaip galima dažniau atnaujinamos tam tikros nuostatos, e, kai tik tai bus tai įmanoma padaryti. Mes pritarėme tam. E, komisija, kad tik tai patvirtino ataskaitą dėl bio reglamento taikymo nuo 2009 metų, nuo tų metų, kada jis buvo priimtas Taip pat tęsiasi diskusijos dėl teisinės bazės e, sustiprinimo e, bioproduktams. Mes taip pat e, atliekame vertinimą poveikio dėl atliksime poveikio vertinimą dėl medžiagų, kurias būtų galima naudoti ekologiškoje žemdirbystėje. Ir tai bus susijęs su e, atitinkamu reglamentu. Mes sieksime pagerinti jo nuostatas ir taip pat apibriežti kriterijus dėl e, medžiagų, kurias galima naudoti. Ir parlamentas bus įtrauktas e, į šią e, veiklą, kadangi paskui bus taikoma įprastinė teisėkuros procedūra. E, dėl procedūrų klausimo, tai mums labai svarbu šiandieną, mes ir kriterijų svarsimo. Aš tikiuosi, kad mes sutarsime dėl kriterijų, kurios, kuriuos reikėtų tiksliau apibriežti, kad būtų galima leisti naudoti tam tikras e, medžiagas ekologiškoje žemdirbystėje ir kad e, sulauksime jūsų pritarimo. Dar e, norėčiau pasakyti, kad sveikinu jūsų pasiūlymą siūlymą e, balsuoti per plenarinę sesiją dėl sprendimo, dėl priderinimo nuostatų prie sutarties. Aš tikiuosi, kad bus patvirtinti pasiūlymai rytoj ir kad mes darėsime kur kas aiškesnę tarp institucinę struktūrą ir kad greitai pasieksime galutinį susitarimą ir kad galėsime sklaidyti visas abejonės. E, dar kartą norėčiau Jums pasakyti, kad aš tiesiogiai esu atsidavęs galutinių diskusijų procesui ir e, tikiuosi, kad mes turėsime dar e, galimybių e, pat, patvirtinti, jog parlamento vaidmuo tampa e, svarbesnis. Ir aš taip pat E, sieksiu, kad Europos parlamentas galėtų žimti savo deramą e, teisės aktų e, leidėjo vaidmenį. Ačiū. Ačiū. Dėkojame komisijos nariui, regionų plėtros komiteto vardu. Dabar žodis Jozefui Matului. Jiems minutė. Ačiū pirmininkė. Pone komisijos nariai Esu pranešėjęs iš regi komitetų dėl kaimo plėtros fondo. Noriu padėkoti pranešėjams už tai, kad jie parengė puikius dokumentus bendroms diskusijoms. Europos kaimo vietovėms iškyla įvairiausi iššūkiai. Kai kuriuose kaimo vietovėse yra labai prasta demografinė padėtis, e, labai nukrito į plaukos, taip pat ribota interneto sklaida. Atsižvelgiant į šiuos iššūkius kaimo plėtros kontekste, svarbiausia yra užtikrinti konkurencingumą kaimo vietovių, e, taus, dirbti tausuojant aplinkosaugą, taip pat diversifikuoti veiklą. Atsižvelgiant į regi komitetui suteiktas kompetencijas, siūlau štai ką - siekti išlaikyti pusiausvę tarp aplinkosaugos ir kaimo plėtros tikslų. Antra, įtraukti į nacionalinius tinklus nacionalinius regionų ir vietos atstovus, skatinant kurti e, virtualią konsultacijų platformą skirtą ūkininkams ir galiausiai siekti E, suderinamumo e, pagalbos skiriamos iš kaimo plėtros fondo ir e, sanglaudos tikslų. Toliau kalbės frakcijų atstovai. Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės Hans Peteris Maeris. Vieną minutę prašom. Pirmininkė, Europos parlamentas patvirtinus Lisabonos sutartį įsitraukė į labai platų bendro sprendimų prieimimo procesą žemės ūkio srityje. Tai yra įgaliojimai, kuriuos privalome įgyvendinti. Tai reiškia štai kas. Pirma, mes dirbsime tiek prie pagrindinių, tiek ir papildomų teisės aktų, tam, kad galėtumėm sukurti kaip įmanoma daugiau planavimo saugumo ūkininkams. Antra. Taip pat numatysime lankstumo per deleguotusius teisės aktus, tam, kad neperkrautumėm pagrindinio teisės akto. Ir Taip pat sukursime pagristomis aplinkybėmis išimtis, prie kurių turėsime priderinti pagrindinį teisės aktą. Tai reiškia, kad mes kovosime už savo teisės ir pareigas kaip demokratinis teisės aktų leidėjas. Aš taip pat norėčiau paraginti atsisakyti sustabarėjusios pozicijos ir taip pat sutikti su pokyčiais dėl deleguotų teisės aktų. Mes kalbame ne apie politinius sprendimus, o kalbame kalbame apie parlamento prerogatyvas. Dėkoju. Dėkojame kolegai Mairiui. Toliau socialistų frakcijos vardu kalbės e, kolega Oleiničiak. Pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Diskusijos yra labai svarbios, nes priimame svarbius sprendimus. Mes kalbame apie techninius dalykus, kurie turi būti sureguliuoti įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Mes turėsime priimti sprendimą dėl deleguotojų teisės aktų bei jų taikymo apimties ir įgyvendinimo teisės aktų bei jų aprypties. Kaip mes įgyvendinsime bendrąją žemės ūkio politiką, kaip reglamentuosime techninius dalykus. Mums reikalingi konkretūs sprendimai. Diskusijose mes įrodėme, kad esame ūkininkų pusėje, kad kovojame už tiesioginės išmokas, mes esame tikri ūkininkų sąjungininkai. Lisabono sutarčiai tenka didelis e, e, vaidmuo. Ir tas vaidmuo be kita ko atsispindi ir Europos parlamento prerogatyvose. Kol kas neįmanoma suskaičiuoti, kiek bus deleguotojų teisės aktų, įgyvendinimo teisės aktų. Jūs apie tai kalbėjote, komisarė. Ir aš norėčiau priminti, kad tai nėra politinio pobūdžio sprendimas, o teisinis sprendimas. kurį galime bet kada apskūsti Luksemburgė Europos teisingumo teisme. Jeigu taip atsitiktų, uh, tuomet reikštų, jog e, tam tikri dalykai nebūtų taikomi ir norėčiau paprašyti, kad remtumėmės pirminiais e, Europos komisijos pasiūlymais, kurie buvo puikiai parengti ir labai gaila, kad komisija jų atsisakė. Dėkojame. Toliau George Lane. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai draugė su kolega mm, Paulo De Castro bei kitais man teko nemaloni pareiga dalyvauti darybose su komisija ir taryba dėl horizontalaus klausimo darybos tęsiasi pusantrų metų, pirmi, pasikeitė trys tarybos pirmininkės. Ir šiandien negalime pasigirti didelę pažangą. Problemos esmė yra tarybos požiūris, kad visi sprendimai dėl antrinių teisės aktų turi būti daromi pasitelkiant įgyvendinimo aktus, o ne deleguotusius aktus. Norėčiau priminti tarybai, kurios atstovų šiandien čia nėra, kad įgyvendinimo aktai yra naudojami tik siekiant užtikrinti nesminių nuostatų suderinimą, neasminių politinių nuostatų suderinimą visoje ES. Tačiau tarybai atrodo, kad parlamentas neturi turėti jokio žodžio dėl komisijos veiksmų antrinė, dėl antrinių teisės aktų. Tarybai atrodo, kad mes neturime jokios galimybės įtakoti, tačiau po Lisabonos starties žaidimo taisyklės pasikeitė, e, galios yra padalintos ir viskas nėra dabar kaip anksčiau. Komisija e, E, save vadina sutarčių sergėtoje, tačiau daug, jau daug kartų dėrybose dėl suderinimo su Lisabonos nuostatomis komisija palaiko tarybos pusę ir nes, neigia parlamento esminės galės. Komisija turėtų e, pasisakyti už teisingą uh, Lisabono sutarčių interpretavimą. Uh, komisijos nariai, aš girdėjau jo, jūsų žodžius, e, jūsų pasisakymą, tačiau tokių žodžių aš negirdėjau dėrybose. Šiandien šiose diskusijose tampa visiškai aišku, kad parlamentas kovos iki paskutinio kraujo lašo dėrybose, siekdamas užtikrinti ir apginti mūsų, mums Lisabono sutartimis suteiktas galės, net jeigu susitarimas dėl BŽUP reformos taps šio proceso įkaitu, nes e, turi būti pripažintas parlamento kaip bendros įstatymų kūrimo institucijos vaidmuo. Dėkuoju dabar EKR vardu, ponas Nikolson. Dėkuoju pirmininkė. E, Stenimos su Lisabono statimi klausimas e, galbūt ne pati svarbiausia iniciatyva, e, e, su kuria dirba komitetas, ypač galvant apie bendrą, bendrą žemė, bendrosios žemės ūkio politiką. Bet aš norėčiau vis tiek padėkoti visiems pranešėjams, kurie rengė savo pranešimus, nes šis klausimas yra nepaprastai sudėtingas, yra daug teisinių problemų ir mes tai pripažįstame. Nors mums nepavyko susitarti, bet reikia e, šį klausimą spręsti reformuojant bendrąją žemės ūkio politiką ir e, tikiuosi, kad rytoj rytoj mes pademonstruosime atitinkamą poziciją per e, balsavimą. Mes e, turime galvoti apie komisijos ir parlamento santykius. Europos parlamentui suteikti tos didesnės galios Lisabono sutartimi. Dėl deleguotojų akto aš sutinku su to, kad parlamentas turėtų turėti daugiau kontrolės galių, nes mes esame išrinkti atstovai. Uh, Tačiau tikiuosi, kad parla, ir tikiuosi, kad parlamentas pasinaudos tomis e, galiomis vadovaujant e, Žemės ūkio komitetui ir mūsų pirmininkui mes e, tikrai išmintingai naudosimės tomis galiomis ir dirbsime gerai. Dėkuoju. Dabar EFT frakcijos vardu ponas Egnių. Vieną minutę. Pusantros minutės. E, terminas įgyvendinimo aktas e, iš tikrųjų užmigdys eilinį žmogų. Jeigu aš pradėsiu šaukti, komisija bando užgrobti galias, gal tada tas žmogus, kuris nieko šiaip nesupranta ir atsibūstų. Man tikrai nekeista, kad komisija bando ribas ir kodėl e, mes bandome taip išvengti referendumų dėl šio klausimo. Mes matome, kad liktai e, išspręsti ketiname e, kai kurios klausimus, kuriuos mums primetė ankstesnis e, režimas. Pavyzdžiui, ekologinė e, žemdirbystė yra didžiulės išmokos skiriamos tam. Matome, kad e, įvairios sistemos palankios. E, E, ūkininkams susijantiems ekologinę žemdirbystę ir jiem nereikės laikytis tokių pat reikalavimų, kaip kad kitiems ūkininkams, kurie turi taip pat e, patenkinti tam tikrus aplinkosaugos reikalavimus. E, Britanija 200. Ūkininkas Britanija 200 svarų turi mokėti už tai, kad į malūną galėtų nuvežti toną grūdų. Mes turime galvoti, kaip iš tikrųjų padėti ūkininkams, o ne žaisti tokiais žodžiais kaip įgyvendinimo aktai ar ekologinė e, žemdirbystė. Dabar kiti kalbėtojai. Ir pirmasis sąraše kolega Sikirskis. Vieną minutę prašom. Dėkuoju. Lisabono sutartimi yra išplečiami parlamento įgaliojimai, tai reiškia, kad reikia atitinkamo suderinimo kaip antai reglamentuose turi būti aišku, kas yra tvirtinama nedeleguotais, o kas įgyvendinimo aktais. Pagal sutarties 290 ir 291 straipsnį. Mes nekeliame techninių e, reikalavimų, mes e, kalbame apie jėgos žaidimus tarp institucijų galime tą paistruoti konkrečiais straipsniais, tą jėgų žaidimą, galio žaidimą. Labai svarbu, kad daugelis dalykų būtų reglamentojami pagrindinėme teisės akte, nes tuomet taryba ir parlamentas turėtų tiesioginę galimybę e, daryti įtaką nuostatoms. Turime suprasti, deleguotojų ir gyvendinimo aktų esmę. Dažnai didžiausias darbas ir sudėtingiausios yra detalės. Kaip vyko dėrybos su taryba ir komisija? Jos vyko dažnai tarp tarybos ir komisijos, bet juk trilogai turėtų būti atviri visiems suinteresuotiems. Dėkoju. Dėkojame. Kitas kalbėtojas yra Markas Tarabela, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pone komisijos narimėli kolegos, prieš pereinant prie esmės reikia aptarti techninės aspektus, nes, kaip teisingai sakė Pavo Dekato, Džožas Laivas, Kopulos Santos, taryba atrodo stengiasi vengti deleguotojų teisės aktų, tai yra nesuteikti parlamentui jam priklausančių galių ir nedirbti Lisabono sutarties dvasia. Parlamentas plenarnėme posėdėje privalo reaguoti ir dar kartą patvirtinti tai, kas jam numatyta sutartimi. Ir reikia priminti, kad e, mes stengiamės įgyveninti integruotą politiką ir kad BŽUP tenka 40 procentų es biudžeto. Mm, pagal Sebono sutartį galios subalansuojamos, Europos parlamentui numatyta daugiau įgaliojimų. Ir e, atrodo, kad kitos institucijos nenori atsisakyti senųjų privilegijų. Tačiau aš džiaugiuosi, kad tuo, kokiu kokią parlam, poziciją deklaruoja parlamentas. Aš tikiuosi, komisijos nary, kad šioje kovoje jūs palaikysite mus, užtikrinant tinkamą Lisabono sutarties įgyvendinimą. Ačiū. Ponai Tarabelai. Dabar ponas Giancarlo Scotta. Ačiū pirmininkė. Kolegų parengtams pranešimas dėl e, paramos kaimo vietovių plėtrai atskleidžia tendencijas, kurio, kuriamis turėtumėme džiaugtis. Raginama naudotis ekspertų paslaugomis, taip sumažinant valstybėms tenkančią naštą. Manau, kad nereikėtų kalbėti apie paramą e, vaisių ir daržovių gamintojams. E, reikėtume juos raginti kurti savo grupės ir teikti administracinę paramą. Valsty, kaip jau sakyta, e, regioni, reikia akcentuoti regioninį lygmenį. Aš pritariu ponui Kapulo Santos dėl ES žemės ūkio garantijų fondo finansavimo. Noriu padėkoti ir kitiems kolegams už nuveiktą darbą. Ačiū ponė Skota. Dabar žodis kolegiai e, Patraunėvis. reciclagem de produtos biológicos. Felicito o meu colega Martin. Šešėlinė pranešėja eh, reglamento dėl ekologinio kunikavimo. Noriu padėkoti kolegams už tai, kad konstruktyviai eh, rengė trilogus ir stengiasi įtvirtinti Lisabono sutarties nuostatas dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo teisės aktų. Tačiau sutarimo iki šiol pasiekti nepavyko. Jeigu pažvelgsime į 16 straipsnį, kai kalbame apie konkrečias medžiagas, siūloma pasitelkti įgyvendinimo aktą, o ne deleguotą į teisės aktą, nors to parlamentas prašo pagal ES vykimo sutarties 290 straipsnio trečią dalį. Komisija pradžioje palaikė parlamentą, tačiau paskui savo lojalumą pradėjo demonstruoti tarybai tų medžiagų sąrašas gali būti pridėtas prie pagrindinio teisės akto priedė. Tačiau toks pasiūlymas buvo pritartas. Parlamentas iš esmės yra linkęs ieškoti sutarimo. Ir šiame triloge, kaip ir kitos, kitais atvejais, su, matome, kad būtina ieškoti galimybės balsuoti per pirmąjį svarstymo etapą. Ir jeigu nepritarėme, reikia pademonstruoti, kad mes kažkam nepritarėme. Deklaruoti savo poziciją dabar ir ateičiai kaip mes šią problemą išspręsime. Tai tikrai tampa didelė problema piliečiams ir ją turime svarsyti aukščiausių įmanomų lygmenių. Elizabet Köstinger, ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Labai gaila, kad nepaisant uh, nemažo skaičiaus trilogo susitikimo dėl horizontalių klausimų nebuvo susitarta su tarybomis. Tos darybos vyko ilgiau nei metus, pareikalavo daug jėgų ir laiko ir žlugo, nes nebuvo pasiektas konkretus tikslas. Per pirmąjį svarstymą buvo svarbu numatyti techninius elementus, suderinant juos su Lisabonos sutartimi, atsižvelgiant į įsigaliojusią naują sutartį. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Parlamentas per dėrybų raundus demonstravo savo pasirengimą leistis į kompromisą, tačiau man trūko tokios pačios dvasios iš tarybos pusės, nes dažnai netgi taryba neturėjo dėrybų metato, mandato. Aš nenorėčiau kaip nors spėlioti, kodėl esminė sritis esą nedomina parlamento, kalbant apie bendrąją žemės ūkio politikos reformą, tai tie, kurie taip galvoja, klysta. Dėkuoju. Nematau, kad e, kolega Des būtų salėje, einame prie vienos minutės kalbų. suteiksiu žodį Brendai Gas. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad galime pakalbėti apie e, keturis pranešimus šį vakarą. E, jie suteiks svarbesnį vaidmenį Europos parlamento dėrybose dėl bendrosios žemės ūkio politikos. E, daug ES piliečių susijęs su šia sitimi ir tai labai jiems svarbu. Ir mes įgyvendysime pokyčius jų vardu. E, įgyventinus e, naujus sprendimus daugiau e, bus suteikta galių parlamentui, tačiau komisija ir taryba bando tą naują vaidmenį parlamento apriboti ir mes turime tai laikyti tarsi pasikėsinimu į mūsų teisės. Aš E, su savo rinkėjais kalbu apie bendrą žemės ūkio politiką po 2013 metų. Jie taip pat, e, piliečiai taip pat tikisi, kad institucijos atsižvelgs e, priimdamos sprendimus į jų nuomonę ir tie dalykai yra labai svarbus. Ačiū. Žodis komisijos nariu Čiološ. Pirmininkė, aš su. Aš labai atidžiai klausiausi visų pasisakymų. Uh, ir norėčiau dar kartą pabrėžti tai, ką sakiau savo įžanginėme pasisakyme, atsakyti ponui Lajanui. Komisija palaikys Europos parlamentą kiekvieną kartą, kai tik tai bus įmanoma teisiškai ir kai tik tai atitiks 290 ar 291 straipsnio turinį pagal 290 straipsnį deleguoti į teisės aktai taikomi tada, kuomet e, keičiami, derinami nesmi, derinamas nes, e, teisės aktų nuostatos. Ir tai tiesiog suteikia komisijai galimybę užsiekti vienodo visoje ES teisės aktų aiškinimo ir įtvirtinimo. Ir būtent tuo pagrindu tikimės pasiekti sutarimo. Pono Nikolsonai, kurio šiandien nėra, noriu sakyti, jis kalbėjo apie e, parlamento ir komisijos e, augančią įtampą tarp šių dviejų institucijų. Noriu pasakyti, kad aš tikrai ugnies nekurščiau. Ir no, noriu pasakyti, kad mes Europos vartotojų, Europos piliečių vardu norime e, rasti sutarimą. Pone Patrao kalbėjo apie ekologinę ūkininkavimą. Kaip jau sakiau, aš esu pasirengęs ieškoti sprendimo, įtraukiant parlamentą į šį procesą dėl esminių aspektų. Tačiau turime nepamiršti ir e, bio, ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų interesų, gamintojų interesų. Ir būtent todėl aš ir siūlau jau analizuotą kompromisą pasiremti e, biologinio, e, biologinių kultūrų reglamentu kaip baze ir apsispręsti, e, ar leidžiama naudoti kai kurias medžiagas ar ne, kurios, kurios medžiagos įtraukiamos į sąrašą. Ar galima įprastinė te, teisėkros procedūra galima remtis tik, dėl, e, tik priimant paprastus sprendimus ir komisijos vaidmuo apsiribos tik tai užtikrinant tų kriterijų gyvendinimą, kurie numatyti baziniuose teisės aktuose. Jūs kalbėjote apie medžiagų sąrašą ir apie tai, kad jis galėtų būti pridėtas priedė prie bazinio teisės akto, bet tai reiškia, kad kiekvieną kartą, primant kiekvieną teisės aktą, reikėtų pasitelkti ir įprastinę e, teisėkos procedūrą. Tai kelia tam tikrą riziką. Jeigu mums pavyktų susitarti dėl kriterijų, E, sąrašo, e, tuomet mums pavyktų rakti sprendimą, kuris apimtų ir parlamento dalyvavimą šiame procese, bet aš siūlau jums drauge dirbti ieškant kompromiso ir tikiuosi, kad būtent kompromiso dvasia mes pakankamai sparčiai po balsavimo rytoj rasime kompromisą. Ačiū.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 Mes suprantame, jog yra sunkumų siekiant bendro sutarimo su taryba dėl įgyvendinimo aktų. Bet tikimės, kad tai nesukurs keblumų siekiant sutarimo apskritai dėl bendro žemės ūkio politikos reformos. Pagal Lisabonos sutartį taryba privalo suprasti, kad parlamentas turi naujų įgaliojimų, kurių neketina atsisakyti. Tad savo balsavimu rytoj, gerbiamas komisarė, mes pritarsime komisijos požiūriui ir tikimės, kad taryba galiausiai irgi prisijungs prie šitos pozicijos. Dėkoju. Dėkui, ponė Dekastro. Toliau ponas Levija dviems mintims. E, dėkui pirmininkė. Manau, kad diskusijos tikrai buvo naudingos. Išgirdome daugelio kolegų nuomonę, skirtingų pozicijų pristatymą dėl suderinimo nuostatų su Lisabono sutartimi. Dėl e, to, kas sakė komisijos narys, e, mes matome, kad parlamentui naujosios prerogatyvos tikrai labai svarbios. E, dėl šių klausimų bus balsuojama rytoj, balsuojama rytoj ir mūsų pozicija yra labai artima pradiniai komisijos pozicijai. Paprasčiausiai dabar bandome žengti dar vieną žingsnį, eidami savo keliu E, mes turime galvoti apie prerogatyvas pagal Lisabono sutartį, bet taip pat ir apie bendrąją žemės ūkio politiką. Komisarė, žinote, kad daugybę kartų susitikome pirmininkaujant įvairioms šalims ir žinote, koks sudėtingas yra mūsų kelias, ypač galvokime, kaip, e, kiek kilo problemų, kai įsivėlėme į diskusijas dėl horizontaliųjų klausimų, dėl reglamentų. Reikia šiam klausimui skirti daug laiko, o dabar turime grįžti prie darbų. Rytoj bus tik tai tarpinis žingsnis žengtas. Parlamentas labai aiškiai pristatys savo poziciją balsuodamas ir pademonstruos, kad nepasirengęs yra atsisakyti savo prerogatyvų. turime pradėti labai rimtai dirbti, nes nesuderinimas e, svarbiausias bendrai žemės ūkio politikai. Mes turėsime vėl susitikti ir kalbėti apie šios reformos turinį. O dėl e, suderinimo su Lisabona mes paprasčiausiai turėtume paspartinti savo darbus. Dėkuoju. O kitas, kalbėta, kitas pranešėjas yra kolega Hauslingas. Ačiū pirmininkė, komisarė. Dėkoju, kad parodėte savo polinkį leistis į kompromisus. Aš norėčiau pasakyti, kad mes netušiai reikalaujame tam tikrų principų laikymosi. Ne, mes kalbame apie reglamentavimą, kuris turi būti priimtinas visiems, tiek komisijai, tiek parlamentui, tiek tarybai. Ir neįmanoma ieškoti kompromisų, kurie um, truktų tik tai dieną. Labai svarbu, kad jie užtruktų metų metus ir kartais man susidarė įspūdis, jog trūksta pasitikėjimo, kad tarybai trūksta pasitikėjimo parlamentu. Jūs netiesiogiai taip pat pasakėte, jog tai užvilkina e, teisės aktų leidybą. Ir nereikėtų nekreipti dėmesio į parlamento turimas žinias bei patirtį nes e, mes norėtumėm, kad medžiagos būtų įtrauktos į pagrindinį teisės aktą, nors per ketverius pastaruosius metus buvo padaryti tik tai du pakeitimai, nors e, bent jau parlamentas savo ruoštų galėjo sparčios procedūros metu patvirtinti ir daugiau tokių pakeitimų. Tad e, tai, kad taryba blokavo šį procesą, buvo nepagrysta. Taip pat mums reikia išsiųsti aiškiai žinę, kad mes laikysime savo įgaliojimų. Manau, kad ta žinia turėtų pasiekti tarybą, tarybą kad mm, mes mm, nesileisime į silpnus kompromisus ir neleisime teisininkams vien tik tai priimti sprendimo, sprendimo dėl teisinio pagrindo. Man atrodo, kad tai turi būti demokratinis, sąžiningas dialogas. Mes jį leisimės Ir jeigu suartės mūsų pozicijos, tai man atrodo, kitas žingsnis būtų šį reglamentą taip suderinti, kad visi galėtų tam pritarti. Mums nepaprastai svarbu e, greitai įgyvendinti procedūras, kad e, nebūtų parlamentui daromas priekaištas, esą mes stabdome procesą labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama ir į mūsų interesus. Ir mm, bendras sandoris negali reikšti, kad jisai mums būtų nepriimtinas. Tad dar kartą pakartoju, kompromisas, kompromisinė dvasia dažnai rodė parlamentas, bet dažnai to trūko iš tarybos pusės. Dėkoju. Mes baigiame diskusiją šio klausimu. Ne, dovanokite ponui Kapulą Santos suteikiamas žodis. Ačiū. <clears throat> Pirmininkė, po e, visų kolegų pasisakymų daug ką, daug ko pridurti nebeturiu. Tik noriu pasakyti, kad visi kalbėję patvirtina mano pristatytą poziciją. Tai yra parlamentas yra vieningas. Ir man atrodo, kad tai aiškiai atskleidžia, kad artimiausioje ateityje būtina pasiekti sutarimo. Komisijos nariai, žinau, kad jūs, kaip ir mes, esate pasiryžęs siekti šio tikslo ir aš tikiuosi, kad artimiausioje ateityje mums pavyks pasiekti pažangos. Pirmininkas, ačiū, ponia Kaplos Santos. Diskusijos labai svarbia tema apimančią tarp institucinį bendradarbiavimą baigtus. Ir šiandienos posėdis baigiamas. Ačiū.